Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos, reanudamos la sesión. Gerbimieji draugai, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Vakar dienos protokolai bei prie jų pridedami tekstai jau parengti, jūs galite su jais susipažinti ir jeigu niekas neturi pastabų, tai laikau juos patvirtintais. Pirmas klausimas, kurį mes svarstysime, tai diskusija vienu iš ko gero pačių svarbiausių mūsų svarstomų.